Mes klausėmės, ką sakė Brazilijos prezidentas ir iš esmės Brazilija, mano vertinimu, nusišalina nuo klimato kaitos kovos. Bet susitarimas vis tiek turi būti vykdomas. Ačiū. Toliau pasisakys kolega Junk, kolegė Junkerijus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes susidurėme su Trumpu, kuris blokuoja PPO sprendimus, su Johnsonu, kuris išveda Junktinę karalystę iš, iš ES. Tai reiškia, kad ES turi prisijimti lyderės vaidmens. Tai reiškia daugiau e, atsakomybės, bet ir tuo pačiu daugiau galimybių. Mes galime sukurti tvaresnį pasaulį ir tvaresnę prekybą. Mes galėtume e, pateikti tam pavyzdžių, nes žalesis kursas siūlo tam priemonės narės. Ateityje, dėrėdamiesi dėl laisvosios priekybos susitarimų, mes turime įtraukti nuostatą, kad būtų laikomasi Paryžiaus priekybos susitarimo, jeigu ne, tai bus taikomos sankcijos. Nesvarbu, ar Trumpas, ar Johnsonas, ar kiti, ar, Bol ar Bolsonaro, e, visi turi jų laikytis. Bolsonaro yra e, skeptiškai nusiteikęs klimato e, dėl kovos su klimato kaita, jisai nori kiek įmano greičiau iš, iškirsti to gražų miškus, tai nėra geras partneris ES. E, dabar turėtų kalbėti kolegė Vais, bet nematau jos salėje. Ar jūs matote kolegę Vais, ar jūs gal, jeigu esate pamojuokite, matau, kad nėra tikrai kolegės, tai tuomet suteikiu žodį kolegiai Pietikainen vienai minutiai. On selvää, että meidän on tarkasteltava sekä... Dėkoju, ponė pirmininkė Aišku, kad mes turėtume peržiūrėti ankstesnius laisvosios priekybos susitarimus, bet ir e, peržiūrėti taip pat ir ateities priekybos susitarimus, o ypač griežtai turėtume vertinti šitą ES ir Merkosur laisvosios priekybos susitarimą ir visus tos susitarimus mes turėtume vertinti atsižvelgdami į tvarumo kriterijų. E, tai reiškia, kad mes nebeturėtume perimti tradicinių tokių senamadiškų pasenusių laisvosios priekybos susitar, susitarimų, nes tie laisvosios prekybos susitarimai nėra grinai prekybos susitarimai, tai yra tokios mišrios sutartys, kur kalbama taip pat apie darbuotojų teises, apie e, sąlygas gamybai, apie atitinkamus e, procesus. E, taip pat e, kalbama apie gyvūnų gerovę, apie e, tai, kokius pesticidus galima naudoti, e, ar galim, ar galim, e, taip pat e, apie tai, e, apie genetiškai modifikuotus organizmus. E, taigi mes negalime jų e, apibūdinti tik tai kaip laisvosios prekybos susitarimų. Dėkoju toliau kolegė Šoidrova vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamos, gerbiami kolegos. E, laisvosios prekybos susitarimas su Merkosur šalimis e, turėtų turėti e, privalomas sąlygas, kad šių šalių produkcija turėtų atitikti ES standartus. Ir tai yra susijęs su tuo, kaip mums pavyks įgyvendinti žalį į kursą. Ir tai, aišku, yra susijęs su neigiamu. E, su neigiamu poveikiu ūkininkams. E, komisaras Hogan pažadėjo 1 e, milijardą eurų kompensacijoms ūkininkams, jeigu ūkininkai patirs neigiamų pasiekmių. Jeigu taip atsitiktų, tai man e, tada, tada aš galėčiau pritarti šiam susitarimui, bet dabar aš negaliu toleruoti tai, kaip elgesi Bolsonaro ir kaip jis naikina Amazonės miškus. Man laisvosios priekybos susitarimas su Mercosur yra. E, e, priimtinas tik tada, jeigu Bolsonaro pažadės, kad jis laikysis įsipareigojimų ir imsis atitinkamų priemonių ir baigs naikinti Amazonės miškus. Be šių konkrečių e, garantijų. E, Aš nebalsuosiu už e, šį susitarimą ir tas garantijas turi būtent e, išsakyti pats Bolsonaro. Mes turime nepamiršti savo klimato kaitos tikslų. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas diskusijose yra kolega Fernandes, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mercosur laisvosios priekybos susitarimas yra ne tik priekybos susitarimas, čia kalbama apie vertybės, apie socialinę politiką, apie tvarumą. Čia taip pat yra svarbus abipusiškumo principas. Ir, ir e, jis turėtų būti suderintas su ES žaliuoju kursu. E, šis susitarimas E, padėtų ES įpareigoti Merkosur šalis e, laikytis Paryžiaus susitarimo ir jį įgyvendinti. Ir todėl, todėl yra labai svarbu, kad iš tą susitarimą įtrauktas e, tvarumo e, skyrius. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie žmogaus teises, apie darbuotojų teises, e, apie socialinius aspektus. E, Tai reiškia, kad šis e, susitarimas padėtų taip pat apsaugoti ir vietos gyventojus. Tai yra susitarimas, e, kuris turėtų. E, e, tik e, padėti užkirsti kelią tam tikrom e, negerovėm ir turėtų padėti kovoti su klimato kaita. E, šitas susitarimas turėtų būti įgyvendintas visose Merkosur valstybėse, todėl mes manome, kad mes turėtume pasinaudoti šią progą, nepraleisti jos. Šitas susitarimas yra suderinamas su Europos žaliuoju kursu. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Dabar komisijos vardu kalbės ponas e, Haugan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, noriu padėkoti visų, visiems 64 kalbėtojams, kurie pasisakė. Taip, žaliasis kursas yra naujasis kursas, naujoji kryptis, kurie remsis bus remiamasi visose uh, sektoriuose. Ir džiaugiuosi, kad jūs girėte naują komisiją vadovaujimą kolegės van der Leyen, nes mes tikrai stengiamės ir jūs girdėjote, uh, nors nelabai didelio persvarą, jūs patvirtinote van der Leyen kaip komisijos pirmininkė, bet tai visai kita istorija. Aš galiu, negaliu sutarti ponui Dženčiarės, galiu pritarti ponui Dženčiarės, kuris sakė, kad turime naują galimybę. Šiandieną mes neturime jokios priekybos sutarties su nei viena iš Merkosur e, šalių, o sutartis leistų pasinaudoti daug pažangesnėmis e, priemonėmis, kovojant su klimato kaita ir saugant aplinką. Aišku, aš nežinau jokio kito mechanizmo išskyrus, kaip parašyti laišką arba pasisakyti parlamente ar tarptautinėse organizacijose. Nežinau, kuo galima būtų pakeisti priekybos sutartis. Ir aš pats manau, kad tai yra galimybė tą šalis įtraukti bendrą darbą. Aš pastebėjau ir atkreipiau dėmesį, kad daugelis parlamento narių uh, neskaitė sutarties. Ir aišku, lengva pasakyti, kad ES, kuri dėrėjosi 20 metų su Merkosur, yra atsakinga už gais, atograšų miškų gaisrus. Bet mes visiškai neremėme prezidento Bolsonaro ir jo vyriausybės. Mes siekiame labai rimtų tikslų. Tačiau užduokite savo klausimą, O kaip jūs galite paveikti jo elgesį? Kaip mes galime paveikti prezidentą Bolsonaro, kad būtume tikri, jog jo vadovaujama vyriausybė saugos Amazonės miškus? Susitarimas aišku. Po 20 metų dėrybų yra toks, koks yra. Galiausiai mes sugebėjome surasti deramą tvarę plėtrą užtikrinantį pagrindą. Ir prezidentas Bolsonaro perrinkimų kampanijos metu kaip tik ir elgesi taip, kaip prezidentas Trumpas. Bet dabar jisai pakeitė, jis keičia savo nuomonę ir pritarė Paryžiaus susitarimui. Na ir pažiūrėsime, kaip susitarimas bus įgyvendinamas. Ir aš norėčiau pasakyti tiems, kurie sako, kad mes nepasiekėme jokios pažangos darnios plėtros atveju. Ne, šis susitarimas yra siejamas su Paryžiaus susitarimu ir Brazilijos nacionaliniai įsipareigojimai be kita ko numato tam tikrus tikslus iki 30 metų. Tai yra a, visiškas miškų išsaugojimas Amazonės deltoje, antra atkūrimas miškų 12 milijonų hektarų plotose, trečia a, sustiprinimas Paryžiaus kodekso ir stiprinimas kovos su natūraliai kylančiais gaisrais. Toks yra įsipareigojimas iki 30 metų ir jisai apima 12 milijonų hektarų, atspindėdamas Paryžių susitarimą. Taigi, jeigu mes neturėsime šio susitarimo, tai kaip mes būsime tikri, kad bus įmanoma iš viską nors įgyvendinti? Aš manau, kad mes pasiekėme pažangos. Asociacijos susitarimuose taip pat yra numatoma aiški sistema, kaip apsaugoti vietos gyventojų, čia buvių teisės tiekimo grandinėje ir kaip užtikrinti jų geresnę socialinę padėtį. Todėl neteisinga sakyti, kad mes nekreipėme dėmesio į vietos gyventojų. Socialinės teisės, apie kurias taip pat čia buvo kalbėta. Faktiškai Merkosur susitarimas siejamas ir su tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, įskyrus vieną, kurios nepasirašė viena iš šalių. Taigi standartai egzistuoja. Kitas dalykas. Susitarime yra numatyti ir tam tikri darbo standartai numatytas socialinės plėtros priemonės, aplinkosaugos priemonės. Merkosur susitarime numatoma pakankamai a, sąžininga darbo tvarkė, kaip reikės veikti. Ir numatomos darbo sąlygos darbuotojams, norma, e, kad užtikrintų orų darbą, įskaitant pavyzdžiui darbo valandų skaičių. Toliau, žemės ūkio produktai. Aišku, tai labai sudėtingas dalykas, ypač cukrus ir etanolis. Ir dabartiniu metu jiems taikomos tarifinės kvotos. Noriu pasakyti, kad šiuo metu Mercosur kvotai sudaro 276 tūkstančių eurų vertės prekes, tai yra vien tik jautiena, bet e, faktiškai Mercosur šalis tos kvotos neišnaudoja. Ir mes e, numatėme be kita ko, kad jokie produktai nepateks į mūsų rinką, jeigu nebus šimtų procentų patikrinti. Mes šiuo momentu iš vis neturime galimybės kontroliuoti. Be to noriu pasakyti, kad ES standartai ne tik, kad nemenkės, bet mes juos ir apsaugosime. Ir e, mes pirmiausia dėrėjomės dėl kokybiškų produktų ką e, tose dėrybose dalyvavo Prancūzija, Ispanija ir Italija, nes tie klausimai labiausiai jiems rūpi. Dar yra aplinkosauginių priemonių ir labai džiugu, kad jūs domitės juose, bet norėčiau mano geram bičiuliui ponui Wallis pasakyti, kad jums tikrai rūpi socialinės ir kitos uh, problemos, bet uh, dabar neturėdamas laiko galiu tik apsiriboti bendrąją frazę, kad mes, pas, frazę, kad mes pasiekėme pažangos. Dar vienas dalykas. Mes taip turime užtikrinti, kad laisvos prekybos sutartise būtų įtrauktos apsaugo, gamtos apsaugos priemonės ir kiti dalykai, nes jie tampa tais svertais, kuriais mes galime įtakoti kitos pusės vyriausybės. Jeigu mes atsisakysime šio susitarimo, tai kaip mes galėsime daryti spaudimą? Taip, jūs visada prašote paaiškinimų, mes melai juos pateiksime, kaip visada tą darėme ir tai reikalinga, kad jūs pritartumėte, pritartumėte susitarimui. O pritarti susitarimui turite iki tol, kol jis pateks į valstybių narių parlamentus. Taip dėrėjomės 20 metų ir per tą laikotarpį mes stiprinome ryšius su Latinų Amerikos šalise. Ir Latino Amerikos šalys sakė, kad yra pasirengusios su mumis toliau dėrėtis dėl socialinių ir aplinkos apsaugos standartų. Ačiū komisarė iškeltą melinoji kortelę. bet pirmą norėtume suteikti žodį tarybos atstoviai Tupurainen. Gerbėmėjai. Gerbėmiai parlamento nariai, e, baigiant diskusiją noriu padėkoti už tą savalaikę ir labai aktualią diskusiją tokia labai mums visiems svarbia tema. Ačiū už jūsų pastabas, atidžiai išklausiau jūsų būkštavimų ir perduosiu juos tarybai. Žinoma, visi sutinkame, kad turime daryti viską, kovodami su klimato kaita ir kitais panašiais iššūkiais. Tai darosi vis aktualiau. Komisijos žalesis kursas numato E, kad bus sukurta visapimanti strategija, kurią mes visi turėsime įvertinti. Ir e, turime už tai padėkoti komisijai ir komisarui Hoganui. Prekyba yra svarbi sritis ir e, tvarumas vienas iš tos srities svarbesnių elementų. Mes turime uh, pasakyti, kad prekybos susitarimas su Merkosur šalimis turi būti suprantamas kaip galimybė skatinti pokyčius. Aš tikrai tikiu tuo. Savaime tai neįvyks. Kai kas iš jūsų paminėjo galimybę persiderėti, susidėrėti dėl geresnio, naujo susitarimo. Mėly bičiuliai, persiderėjimą e, yra lengviau deklaruoti, negu kad tai padaryti. Šis susitarimas ekonomiškai yra labai relevantiškas. Jis e, taip pat e, savo svarbą viršyje vien tik tai ES ir Melkosur kontekstą. Jis leidžia mums e, į tą regioną bandyti eksportuoti aukštus socialinius ir ekonominius standartus dirbdami su trečiosiomis šalimis e, bendradarbiavimo dvasioje, mes e, atliekame labai svarbu darbą. Kalbant e, apie prekybą sustarimus, labai svarbus yra tvarios, tvaraus vystimosi skyriai. Taip, jis suteikia mums tam tikrų svertų, bet mes turime būti pasirengę tais svertais naudotis ir tai darydami suprasti, kad tai gali pareikalauti ir tam tikrų kompromisų. Dėkui. Dėkoju, ponė ministrė. Diskusijos šią temą baigtos. Kita, e, kita tema pagal mūsų darbo atvarkė yra Sąjungos vyriausiojo įgaliotinių užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas dėl uigūrų padėties Kinijoje. Šiuose diskusijose jūs galėsite įprastinę tvarką arba elektroninę tvarką prašyti pasisakyti spontaniškų pasisakymų metu arba užduoti klausimą pagal melinos kortelės principą. Palauksime truputį, kol visi susijęs į savo vietas. E, Taip pat pasinaudojusi progą norėčiau pasveikinti mūsų lankytojus ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tarp mūsų ir jūsų nėra sienos ir kartais mes e, girdime, kaip jūs kalbatės, nes užsidėjusi nes negirdite, kaip garsiai kalbatės, kai norite kažką pasakyti kažką savo kaimynu, kaimynams. Taigi norėtume jūsų paprašyti šiek tiek tyliau elgtis. Na, o dabar sveikinu e, vyriausiai įgaliotinį ir perdodu jam žodį. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai. Europos Sąjunga ne vieną kartą aptarė padėtį Xinjiang provincijoje. Apie tai buvo kalbėta rugsėjo mėnesį Ženevoje ir Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e spalio mėnesį. Ir aš taip pat mačiausi su Kinijos užsienio reikalų ministru Madride. Mes ir toliau labai nerimaujame dėl taip vadinamų perauklėjimo stovyklų, nes nebejotinai vis jose patalpinta per milijoną gyventojų. Dar viena problema tai yra visuotinis sekimas. Jūs žinote, kad dirbtinis intelektas ir biometriniai e, metodai yra naudojami tam, kad būtų surinkta kuo daugiau asmens duomenų, įskaitant ir veido atpažinimo priemonas. Daug, labai yra ribojama uigūrų galimybę praktikuoti savo religiją. O kalbant apie religinį mokymą ir e, mokymą gimtają kalbą, tai tai irgi yra labai probleminės rytis. Aišku, tai kaip mes suprantame vykdomą politiką, manome, kad ji yra neproporcinga nors ir dangstoma kovo su terorizmu ir ekstremizmu danga. Jungtinės tautas išanalizavo Kinijos kovos su terorizmu įstatymą ir padarė išvadą, kad tas įstatymas kelia labai daug klausimų ir nerimo dėl a, žmogaus teisų apsaugos ir be to a, neįtraukia teisminės priežiūros elemento. Taigi jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras analiz, kreipėsi Kinijos vyriausybę, dėja jo balsas nebuvo išgirstas. Ir aš kalbėjausi su Kinijos valdžios atstovais, su jos ambasadoriumi apie padėtį Xinjiang regione. Nes turi būti gerbiamos mažumos teisės, turi būti užtikrinta jų teisė išpažinti religiją, laisvai reikšti savo mintis. ES ir toliau laikosi principinės pozicijos dėl Xinjiang provincijos ir palaiko politinį dialogą su Kinė kartu su kitomis pasaulio valstybėmis, be kitako ir jungtinių tautų kontekste. Mes ir toliau raginsime Kiniją gerbti prisimtus tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisų apsaugos rytyje. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, dėkoju Jums uždėmesi ir dabar nekantrai lauksiu diskusijos. Dėkoju. PP e, frakcijos vardu kolega Vysler Lima. Kolegė Vysler Lima. Pone pirmininkė, prieš 20 metų Kinija pasirašė politinių ir civilinių teisių konvenciją. Ir nuo to laiko laukiame, kol ji tą konvenciją ratifikuos. E, pilietinių ir e, politinių teisų situacija ten e, pablogėjo ir su dideliu nerimu stebime, kas vyksta uh, Dabar uigūrų įkalinimas Sengdžian provincijoje iš tikrųjų kelia labai didelį nerimą. Ir mes negalime nereaguoti į tai, kas vyksta. Vyksta masiniai žmonių įkalinimai. E, aišku, e, susirūpinimo e, pareiškimai čia vaidina tam tikrą vaidmenį Sakrovo premijos skyrimas e, Uigūrų atstovui taip pat pademonstravo, e, kad mums yra labai svarbios e, priespaudą patiriančiųjų tautų žmonių teisės. Aš manau, kad Kinija nenusipelno, būdama tokia didelė valstybė, būtent tokio vardo. Kinijos valdžia vadina e, tas e, sukurtas stovyklas e, mokymo centrais. Mes prašome Kinijos, kad galima būtų nuvykti į tas stovyklas, prašome, kad būtų paleisti ten įkalinti žmonės, kurie kali ten dėl savo religinių pažiūrų. Mes turime užtikrinti, kad e, tuose stovyklose pagaminti produktai neturėtų e, atsidurti ES rinkoje. Nei verslas, nei atskirpiliečiai e, neturėtų stengtis gauti pelno iš produktų, kurie pagaminti naudojant privartinį darbą. Dėkui, dvi minutės poniai Piri. Uh, Pone pirmininkė, vyriausias įgaliotinį, e, sveikinam Jūs atvykus į mūsų parlamentą, užėmus šį svarbų postą. Mes laukiame iš Jūsų e, stiprios ES užsienio politikos. Kinija yra svarbi ES prekybos partnerė ir svarbi šalis pasaulio mastu. Tačiau negalime užsimerkti ir nematyti žmogaus teisų pažinimo ten. Apie milijonas uigūrų ir kazahų dabar yra uždaryti e, koncentracijos stovyklose vien dėl to, kad jie yra musulmonai. E, vakar e, mes ponui Totį suteikėme e, Sakrovo premiją. Jis yra mokslininkas, kuris kovoja už uigūrų teisės. Jis dabar yra įkantas, negalėjo atvykti į Strasbūrą atsimti premijos. Šiandieną jam atstovavo jo drasi dukra. Mes labai aiškiai raginame, kad e, Ilham Toti būtų nedelsiant paleistas. E, šis etnis regionas e, tapo etninė ir socialinė, etinės ir socialinės kontrolės vieta. Žmonės priverčiami atsisakyti religinės ir etninės e, tapatybės. E, tos e, stovyklos vadinamos perauklėjimo stovyklomis. Turime prievalę raginti Kinijos vyriausybę paleisti visus, kurie dabar yra sulaikyti be jokių kaltinimų visas tos sulaikymo stovyklos turi būti uždarytos, o visi, kas e, laužė žmogaus teisės, turi būti nubausti. Raginame imti sankcijų prieš tuos, kurie už tai atsakingi. Dėkoju. Toliau kolega Benjan, e, dvi minutės Renew frakcijos vardu. Dėkui pirmininkė Ilham Toti du dešimtmečius e, nenuilstamai dirbo siekdamas kad e, uigūrų tautybės žmonės ir kiti kiniečiai gyventų taikoje. Bet po dviejų e, mėnesių parodomojo teismo jis dabar kali kalėjime. Džiaugiamės, kad jam buvo suteikta Sakrovo premija. Mėly kolegos, e, uigūrai per pastarusius du metus patyrė Kinijos vyriausybės beprecedentinės represijas. Nuo 2017 metų e, neteisėtai tuose sulaikymo stovyklose uždaryta apie vienas milijonas uigurų. Man kelia didelį nerimą ši situacija. ES privalo pareikalauti, kad Kinijos valdžia gerbtų tų žmonių pagrindinės teisės ir laisvės. Mes turime imti sankcijų prieš žmogaus teisų pažeidėjus turi, e, ši praktika turi būti užbaigta nedelsiant. Visas tos stovyklos turi būti uždarytos. Dar daugiau, e, e, žurnalistai ir tarptautiniai stebėtojai turi turėti galimybę laisvai nuvykti į Singdžiant provinciją. E, kol tokie žmogaus teisų pažeidimai vyksta, normalų santykiai su Kinija neturėtų būti įmanomi. Aš manau, šiuo metu pasaulyje tai patys E, didžiausi žmogaus teisų pažeidimai. Aš tikiuosi, kad Ilam e, Tokti bus e, paleistas ir kad Kinijos valdžios elgesyje sulauksime pokyčių. Dėkuoju toliau kolega Bitikofer, 2,5 minutės žaliųjų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, aš noriu padėkoti ir vyriausiam įgaliotonui už labai aiškę poziciją. Kinijos pozicija silpnųjų atžvilgių niekada nebuvo liberali ir uigūrų taip pat atžvilgių nebuvo liberali. Tačiau pastaruoju metu Xinjiang provincijoje tiesiog įdėkta absoliučiai totalitarina sistema, baisiausia dab, ne, visame pasaulyje. Ir mūsų parlamente, nors mes ir sužinojame labai daug informacijos, yra žmonių, kurie a, nesutinka su šią informaciją, bet mes turėtume jausti gėdą, kad Kinija įgyvendina tokią politiką. Taip svarbu kovoti su terorizmu, tačiau negalima tą kovą prisidengti tam, kad būtų galima priversti žmonas galvoti kitaip e, išpažinti kitokią religiją ir kitaip elgtis. Mes manome, kad pats laikas baigti meluoti, atsiprašinėti, daryti reveransus ir privalu nedėlisant uždaryti tuos centrus, tas stovyklas. Mes, europiečiai, turime būti ir veiksmingi, neapsiriboto tik tai kritikos žodžiais, kritinėmis kalbomis. Mes neturime pirkti paslaugų ir prekių, kurių dėka iš Kinijos, kurių dėka yra stiprinama žmonių kontrolė ir stebėjimas. Ir tokie produktai neturi būti leidžiami Europos Sąjungoje jais neturėtų naudotis bendrovės. Tuo labiau, kad prekes pagamintos prievartiniu darbu turi būti uždraustos Europos Sąjungoje. Mūsų reputacija yra labai gera, bet ji žlugs, bent jau tuo rizikuojame, jeigu neįdėksime sistemos, kuri leis laikytis uh, mūsų nuostatų ir neužmerkti akių prieš represijas. Kitas dalykas yra sankcijų mechanizmai. Jūs užsienio reikalų taryboje svarstėte tokias galimybės, bet aš manau, kad sankcijų mechanizmas turi atsirasti ir įsigalioti nedelsiant. Dėl mūsų o, sach Harovo premijos laureato Ihlam Totai. Jam neleidžiama susitikti su šeima. Du metus jisai nematė šeimos, nors Kinijos įstatė, Kinijos teisė tą numato. Jo šeimai turi būti pranešta, kur jisai dabartiniu metu gyvenimą ir leista su juo susitikti. Ačiū. Ačiū. Ide frakcijos vardu ponė Bonfrisko. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas Burelį, kolegos. Naujasis šilko kelias, kuris turėtų susijęti ateityje 63 procentus gyventojų, Kinėje prisidengusi įgyvendina labai ciniškai savo taisyklės. Kai kalbame apie uigūrų gyvenamąją vietą, tai ten yra tikras mazgas, kuriame e, susiduria įvairiausi milijardų vertės projektai. O uigūrai nori patys apsispręsti, kaip jiems gyventi. Naujasis šilko kelias bus naudojamas prekiams transportuoti, bet juo bus draudžiama transportuoti demokratijos vertybės. Todėl visa Kinijos politika turi re, remtis ne geografiniais parametrais, o bendromis geopolitinėmis nuostatomis. Kinija sukūrė sistemą, kaip kontroliuoti kiekvieną savo žmonių žingsnį ir judesi. Ir Tokiu būdu dirbtinio intelekto pažangą panaudoja savo piktiems tikslams. Masinė stebėsena, masinė kontrolė taikoma pusantro milijono gyventojams. Viena vertus, Pekino vyriausybė ne tik kontroliuoja Uigūrų teritoriją, pažeisdama tenai žmogaus teisės, bet taip pat įrenka asmeninius duomenis. Ir nedaro jokio skirtumo tarp valstybės sektoriaus ir privataus gyvenimo. Mes negalime apsiriboti, todėl vien tik tai žodžiais turime pereiti prie veiksmų, kol uigūrai taps, e, pradės gyventi taip, kaip mes visi gyvename. Ačiū toliau, pona Fatiga. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Burelis, veikia atvykę į Europos parlamentą. Nepaisant ekonomikos eksperimentų. Vis tik tai Kinija yra komunistų valdoma valstybė, kuri labai plačiai baugina savo žmonas ir tų žmonių organizacijas. Nuo 19 metų lapkričio, kai pasirodė pirmoji informacija apie uigūrų padėtį ir bauginimus Xinjiang regione, aiškiai parodė mums visiems, kokia ten padėtis. Aišku, sulaikymo stovyklos, sulaikymo centrai nėra savanoriško darbo centras ar mokymo centras. Tai yra masinio sekimo centras, panaudojant visas įmanomas techninės galimybės. Todėl reikalaujame, kad ES imtųsi visų įmanomų priemonių ir iš savo pusės mes turime užimti ryštingą poziciją. Aš raginu ne tik tai kalbėti apie tų stovyklų uždarimą, bet taip pat ir taikinti sankcijas už tokius nusikaltimus kaip žmonių bauginimas. Ačiū. GUE frakcijos vardu kalbės kolegė Vilaneva Ruiz. Dėkoju, ponė pirmininkė, mes esame susirūpinę e, dėl to, kaip yra pažeidžiamos žmogaus teisės Sinzengo provincijoje ir tie nutekinti dokumentai turėtų būti patikrinti ir, ir atsakingi žmonės turėtų būti patraukti atsakomybei. atsakomybėn. E, nesvarbu, kur pasaulyje vykdomi žmogaus teisų pažeidimai, mes turime e, iš tiesų pasipriešinti tam, pasmerkti tai. Europos Sąjunga dabar kartu su kitomis tarptautinėmis institucijomis turėtų e, bendradarbiauti, tirdama šios įvykius ir e, sankcijos, Junktinių Amerikos valstybių sankcijos nebūtinai e, veikia. Yra e, dideli, vyksta dideli geopolitiniai pokyčiai, todėl galbūt nereikia daugiau sankcijų, bet reikia dialogo, dvišalio, e, dvišalio dialogo, dvišalių santykių ir e, pagarbos žmogaus teisėms. Ir e, dėl to, kad pagrindinės teisės yra pagrindinė esminė vertybė. Ir pasinaudojusi progą norėčiau atsiprašyti, kad mes E, mes e, nekreip, nekreipiame dėmesio į atitinkamus pažydimus. Atleiskite, mes negalime leisti klausimų pagal mėlyną kortelę, nes jau vėluojame. Toliau žodis suteikiamas ponui Kastaldo pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas vyriausias įsigaliotinį, gerbiami kolegos, įsivaizduokite, uh, kaip atrodo e, visuomenė, kurioje automatiškai naudojami algoritmai, kad pa, kad būtų atpažinti veidai ir pagal tai būtų nustatoma, pagal algoritmus, ar žmogų siūsti į, į tą perauklėjimo stovyklą ar ne. E, tie žmonės, o tai dažniausiai buvo studentai, e, jie net neturėjo galimybės pasikalbėti su savo artimaisiais, jie buvo uždaryti tose, į tas perauklėjimo stovyklas, kad labiau įsilietų į Kinijos Respublikos gyvenimą. Ir tai turės e, e, poveikį visam jų likusiam gyvenime. Ir kartais susidaro įspūdis, kad čia žiūri baisų filmą, kur, kurio e, tragiška pabaiga, bet tai iš tiesų yra realybė. Ir tai vyksta šiemet, dabar 2019 metais Sinzengo provincijoje, kur uigūrai tokiu būdu yra perauklėjami, kai e, e, vyriausybė mano, kad jų kultūra kelia pavojų ir todėl jie bandomi perauklėti, kad pripažintų kitą kultūrą. Ir Ir iš tiesų reiktų uždrausti tokią veidų atpažinimo e, techniką. Ir dėka tų nutekintų dokumentų mes dabar sužinojome, kokia yra realybė ir turime įrodymus. Tačiau dabar e, e, esminis dalykas bus tai, kaip mes reaguosime, kaip mes reaguosime į tokias represijas, kurias vykdo valstybė. Ir, e, Ir e, aš džiaugiuosi, kad mes Sakarovo premiją e, skyrėme Iliem e, Toti, e, žmogui, kuris pats yra įkalintas. Mes manau, kad tai yra mūsų moralinis įsipareigojimas šio kovotojo už demokratiją atžvilgiu. Dėkoju. De, gerbiami kolegos, norėčiau paprašyti visų nepamiršti vertėjų, kai sakote kalbas. Toliau kolega Galer pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiami kolegos. Aš visų pirma norėčiau padėkoti vyriausiam įgaliotiniui ponui Boreliui, kad jį, už tai, ką jis pasakė diskusijų pradžioje ir kad jis dalyvavo taip pat ir teikiant Sakarovo premiją. Tai tikrai buvo politinis signalas. E, politinis signalas Pekinui taip pat yra ir tai, kad labai retai patiriame, kad visas parlamentas vieningai kritikuoja e, Kinijos politiką. Tai yra nuo kairiųjų iki dešiniųjų. Tai, manau, taip pat e, priverčia susimastyti. Ir manau, kad tas, e, ta žinia, kurią mes e, siunčiame, yra labai aiški. Išlaisvinkite toti, laikykite savo konstitucijos ir savo teisės. Ir nepamirškite, kad kaliniai taip pat turi teises, pavyzdžiui, kad juos aplankytų artimieji. Taip pat laikykite savo tarptautinius įpareigojimus įsipareigojimų, kuriuos jūs pasirašėte. Ir kaip pasakė e, jungtinių tautų pranešėjas, įleiskite e, stebėtojus į šitą šalį ir tas įstaigas, kad pamatytume, kas ten vyksta. Man atrodo, kad e, Kinijai Kinija bereikalo e, e, taip elgesi su uigūrų mašina, e, mažuma, nes uigūrai nekelia jokios grėsmės, jie tik tai nori gyventi e, tokį gyvenimą, kuris atitiktų jų kultūrą ir religiją, todėl mes turėtume juos palaikyti. Ačiū. Toliau kalbės kolegė Gebhardt pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė Borelį, gerbiami kolegos. E, neseniai nutekinti dokumentai parodė, kaip Kinija e, e, re, vykdo represijas prieš Sinzengo regiono gyventojus dėl jų religijos. Tai yra e, baisiausias ir žiauriausias žmogaus teisų pažeidimas, kokį patiriame šilaikinėme pasaulyje. Todėl, ponė Borelį, aš iš jūsų ir iš valstybių narių tikiuosi, kad jūs, kaip ir iki šiol, uh, E, labai aiškiai kalbėsite su Kinijos vadovybė ir e, aiškiai įvardinsite e, viską tikraisiais vardais. Reikia reikalauti, kad to jau pat būtų uždaryti, uždarytos tos vadinamosios perauklėjimo stovyklos, kad į regioną būtų priimti tarptautiniai ekspertai, kurie galėtų ištyrinėti padėtį. Taip pat iš tarptautinių įmonių, kurios veikia Sinzengo provincijoje, mes reik, turime reikalauti, kad jos jos turėtų pasidomėti, ar jos pačios nedalyvauja žmogaus teisų pažeidimuose ir padaryti atitinkamas išvadas. E, taip mes ES nenorime gauti produktų, kur, kurių, kurie kilia iš to, kad e, juos gamina žmonės e, tose stovyklose. Gerbiami kolegos, man yra labai svarbu, kad mes vienbalsiai e, akcentuotume, kad mums yra labai svarbu, kaip, kaip laikomasi žmogaus teisų, kaip gerbiama žmogaus teisės, kaip laikomasi teisės viršenybės ir kad e, būtent tuo būtų grindžiami ES ir Kinijos tolimesni santykiai. Dėkoju toliau kolegė Intvelt pusantros minutės. E, dėkui, e, pirmininkė, e, sveikinu Jūs, vyr įgaliotinį, atsimenu Jūs sėdint prieš porą metų prezidiume. Aš manau, kad tai, ką mes aptarinėjame, bus liklak mūsų papirėlis, tengiantis įsitikinti, kaip veiks naujoji komisija. Nutekinti dokumentai aiškiai pademonstravo, kad uh, Mes susidurėme dabar su totalitarizmo instrumentais, kurie yra panaudojami e, Kinijoje. E, š, šiandien e, Ilamai Toti e, suteikėme e, Sakrovo premiją. E, tai e, parodo, kad mes esame pasiruošę kovoti už žmogaus teisės. Taigi dabar turime reikalauti, kad uigūrai, kurie laikomi stovyklose, būtų toj pat paleisti. Girdėjau gerų pasiūlymų iš kolegų, kaip reikėtų elgtis. Bet yra ir dar vienas pasiūlymas. Tai yra ne, ES e, mastu taikomas Magnitski įstatymas e, kuriam, kur, kuriam pritarė ir taryba. Ar galite pat, įtikinti mus, ponas Borelį, kad toksai įstatymas, toks aktas pasidarys tikrovę. E, mes e, taip pat turime įtraukti žmogaus teisų pažeidimo aukas, nevyriausybinės organizacijas e, ir visus suinteresuotosius į to įstatymo rengimą. Aš tikiuosi, kad ES iš tikrųjų pasirodys esanti supergale, kovojanti už laisvę Pone Gregorva, pone e, Bareli, kalbame apie neseniai nutekintus dokumentus, kurie atskleidžia, kad Kinijos ambasadoriai ir aukšti pareigūnai e, tiesiai į akis mums melavo apie didžiulį kultūrinį genocidą, kurį Kinija vykdo. Vakar e, matėmės su Islamo toti dukra bet negalėjome susitikti su pačiu Sakarovo premijos laureatu. Jo artimieji nieko apie jį negirdė jau du metus. Tuo pat metu e, vyksta šis genocidas. E, mano šalies turtingiausias žmogus Peter Kilner stengiasi sukurti Kinijos kaip e, pozityviai verslo atžvilgių nusiteikusios šalies įvaizdį. Kolegos, mes europiečiai turime galių pasipriešinti e, pagrindinių teisų pažeidinėjimams, pasipriešinti Kinijos diktatūrai. Ponas Borelį, veikite. Ačiū. Toliau pasisakys kolega Kornao vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai kolegos visa tai, kas vyksta, nepriimtina, nepaisant nuolatinio tarptautinės bendruomenės raginimo ir pastaruoju metu paskeltų dokumentų, mes matome, kad vis dar Ksengun Uigūrų autonominėje teritorijoje vyksta, vyksta dep, e, represijos, pažeidžiamos žmogaus teisės ir pamatinės laisvės. Ir tai visiškai nedėra tokiai šaliai kaip Kinija, kuri siekia tapti patikima partnerė pasaulyje, o pati pažeidinėja labai rimtai žmogaus teisės. Kinija tęsia uigūrų persekiojimo, kaip ir kitų tautinių mažumų persekiojimą už savo teritorijos ribų. Todėl mes turime imtis priemonių prieš tokią situaciją. Ilam Tote šiandieną įteikta Sakarovo premija. Tačiau ta premija yra ne tik tai jam. Jis yra simbolis visų tų, kurie kovoja už žmonių teisės. Uigūrų mažuma, kaip ir e, visos kitos mažumos, nusipelno gyventi taip, kaip nori. Ir turi būti imtasi veiksmingų priemonių, kad tą užtikrintume. Ačiū. na, nemažai viršijo savo kalbamai, kalbėjimui skirtą laiką. Ir dabar suteiksiu žodį e, ponui Makalastė vieną minutę. Pone pirmininkė, mus pasiekė labai patikimi e, pranešimai apie uigūrų padėtį ir jį labai neramina. Tris dalykus noriu pasakyti. Pirma, a, <clears throat> sulaikymo įstatymas, nepateikiant jokių kaltinimų, turi būti sustabdyta, taikymas turi būti sustabdytas be sąlygų. Antra, Pekino valdžia turėtų užtikrinti galimybę žurnalistams ir tarptautiniams stebėtams, įskaitant jungtinių tautų vyriausiai pareigūną žmogaus teisėms ginti, lankytis Sinkiang provincijoje. Ir uh, Ilan Tote turi būti išlaisvintas ir jam turi būti leista grįžti į savo šeimą. Uh, Ir Kinė savo laiku tvirtino, kad taip, žmogaus teisės yra universaliai vertybė ir neatsiejama nuo daugelio kitų a, dalykų. Be todėl aš labai džiaugiuosi, ponia Borelį, jūsų aiškiais žodžiais, e, aiškia pozicija, o rytoj mes priimsime ir patvirtinsime savo rezoliuciją, kurioje raginama imtis nedelsant sankcijų prieš Kinę. Ačiū toliau, ponia Santos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kinija sistemingai vykdo represijų politiką, sistemingai pažeidinėja žmogaus teises ir pagrindinės teises. Ir mes matome labai daug tokių atvejų žmonių, kurie nuteisti mirties bausme. E, dabar matome e, situaciją, kas vyksta Sinzengo provincijoje, kur vyksta tikras genocidas, kultūrinis genocidas. Ir iš tiesų baisus yra E, yra tas faktas, kad e, tos provincijos gubernatorius yra tas asmuo, e, kuris E, taip pat vykdė represijas Tibete. Tai yra tironas. Tironas, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta šalyje. Jis atsakingas už tas koncentracijos stovyklas, už žmonių įkalinimus, kankinimus, e, už kitus žmogaus teisų pažeidimus. Negalime toliau toleruoti e, šitos situacijos. Todėl turime reikalauti, kad to jau pat būtų praleist, paleistas iš kalėjimo į Lamtoti, iš įkalinimo į Lamtoti ir kiti žmogaus žmogaus teisų e, aktyvistai. Taip pat turi baigtis, e, e, turi būti uždarytos tos darbo stovyklos. Kinijos vyriausybė turi jas uždary, uždaryti ir baigti šios žmogaus teisų pažeidinėjimus. Dėkoju toliau kolega Kyčiuk vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Borelį. Šitos diskusijos nukreiptos ne prieš Kiniją ar prieš e, Kinijos vyriausybę. Šitos e, e, diskusijos yra nukre, nukreiptos prieš žmogaus teisų pažeidimus. Ir aš norėčiau prisiminti šiandien Sakarovo premijos laureatai Lamtoti, kuris yra įkalintas toje darbo stovykloje ir kuris yra ekonomikos profesorius. Jisai keletą dešimtmečių dirbo e, kad, e, tam, kad e, geriau, kad kad paska, pa, paskatintų geresnį supratimą, e, tarpusavio supratimą tarp uigūrų ir kinų. Ir 2014 metais jis buvo įkalintas ir nuo to e, laiko jis laikomas įkalinimas. Ir, e, aš e, norėčiau paraginti, e, nutraukti uigūrų mažumos persekiojimą ir paleisti žmonės iš e, įkalinimo. Dėkoju. Toliau ponia von Kramon Taubadel. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegai, kolegos vyriausias įgaliotinį. Kai mes žiūrime į Kinijos reakciją, de, į tai, kas vyksta, susidaro įspūdis galbūt, kad jie ir labai stiprus. Tuo tarpu tikrovė yra atvirkščia, jie labai silpni. Masinis įkalinimas, žmogaus teisė pažeidinėjimas, mums yra nepriimtini. Kinijos vyriausybė žino, kad jie taip pat pažeidinėja ir savo pačių taisyklės ir pažeidinėja taip pat ir taptautinius susitarimus. E, atsisako nuo tų normų, kurias jie privalo ginti. E, ji nesilaiko savo pačių įstatymų. Čia ES e, gelbėdami uigurus e, galėsime ką nors pasiekti tik tada, jeigu būsime vieningi. Mes turime palaikyti spaudimą Kinijai dėl to, ką ji daro. Be aiškios strategijos mes tikrai negalėsime pakeisti žmonių gyvenančių Kinijoje likimo. Tačiau e, ne tik e, politikai turi laikytis tos strategijos, E, ją turi palaikyti ir verslas, ir įmonės, kurios kraunasi turtus Kinijoje, tame tarpe ir Singdžiano provincijoje. Kitaip mūsų pastangos bus bevertės. Dėkui. Dabar ponė Zovko, vieną minutę. Gerbiamasis e, vyrai galiotinį, nesena istorija primena mums, kad kai kenčia religinė mažuma, tai anksčiau ir vėliau e, sulaukėme pasiekmių. Jeigu kažkas vyksta vienoje pasaulio pusėje, tai tas atgalsis pasiekia ir kitą. E, Europos parlamentas e, yra išsisakęs apie blogėjančią uigūrų padėtį. E, Ilam Toti buvo suteikta Sakarovo premija. Šiuo metu matome vis didėjančią tendenciją E, ir e, šiandien matome, kad persekiojami musulmonų mažumos atstovai, rytoj galbūt bus pradėti persekioti krikščionys. Sasbūrė mes jau kalbėjome apie katalikų persekiojimas Alžyre. E, religijos laisvė yra vienas iš svarbiausių šio laikinės visuomenės bruožų. Todėl e, tarp religinio dialogo koncepcija turėtų būti įtraukta į tarp valstybinę strategiją ir tuo turi remtis išorės veiksmų politika. Dėkui. Dėkuoju Jums. Dabar žodis ponui Gliuksman. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jei skaitytumėt, jeigu skaitote Koraną, jūsų, jūsų likimas uh, sulaikymo centre. E, jeigu uh, turite, e, dėvite barzdą, e, taip pat turite keliauti ten. Taip, mes paskyrėme Sakarovo premiją Ilam Totijai. Bet to nepakanka. Dabar reikia pereiti prie sankcijų. Sankcijų prieš tuos, kurie yra e, tos e, masinės sulaikymo politikos autoriai. Pačios didžiausias pasaulyje. Europos įmonės taip pat turi būti budrios. Tai jų pareiga. Ypač kalbu apie tekstilės įmonės. Jos neturėtų gauti naudos iš to, kas yra absoliučiai neprimtina politika. Dėkoju, suteiksiu žodį dabar ponui uh, Geta. Vieną minutę. Na, galite uh, kaip tik tai norite vadinti tas stovyklas, galite jas vadinti, kaip vadina uh, Pekinas profesinio mokymo centrais, bet iš tikrųjų tai mes žinome, kad tai yra įkalinimo stovyklos. E, turime mm, priminti e, kiniečių pareigūnams, kurie už tai atsakingi, kad e, mes netoleruosime tokios politikos tęsimo. Kinija privalo laikyti savo įsipareigojimų. E, Kinijos lyderiai e, negali užmiršti žmogaus teisų, antraip e, savo namuose jie nesulauks taikos ir tokiu būdu taip pat iškyla grėsmė tarptautiniam stabilumui. mes turime aiškiai pasakyti, kad e, tos stovyklos privalo būti uždarytos. Dabar vieną minutę Davidui Lega. Dėkoju pirmininkė, ponė Barelį, mes žinome, kad e, e, dėl savo įsitikinimų ir religijos persekiojami milijonai žmonių, greunamos šeimų, E, šeimų gyvenimai, e, vaikų gyvenimai. Mm, daugybė žmonių yra uždaryti vadinamuose perauklėjimo e, stovyklose. Mes prisimename iš nesenos savo istorijos, kad ir Europoje tokių stovyklų yra buvę. Mes per lietai susirošime pasmerkti Kinijos režimą už jos veiksmus šių metų Sakaro premijos įteikimas Ilam Toti demonstruoja, kad daugiau nepripažinsime, nepriimsime Kinijos nusikaltimų prieš uigūrų tautą. Reikia galvoti apie sankcijas tiems, kurie atsakingi už uh, uigūrų persekiojimą. Mes negalime atsisakyti teisių ir laisvės žmonių, kur tik tai jie begyventų. Nina Gil, čas visam. Ačiū. Toliau pona Nina Gil, vieną minutę. Pona Borelė, sveiki sugrįžę pas mus ir labai malonu Jūs matyti šioje salėje naujose pareigose. Mes esame matome.